Herr Präsident! Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung. Mielos kolegės, mėly kolegos, posėdis yra tęsiamas. nenoriu pereiti prie darbo atvarkės prieš tai nepabrėžęs, kaip brutaliai Jungtinėje karalystėje buvo nužudytas netoli kareivinių vienas kareivis. Mes perdosime savo um, užuojautą jo šeimai. Daulis. Pirmininkė. Aš paprastai neprašau žodžio, bet aš turiu klausimą. E, baigėsi Bulgarijoje rinkiminė rinkimai, turime rezultatus. Šiandien gali būti suformuota vyriausybė, daugumos vyriausybė Bulgarijos socialistai gali susilaukti atakos palaikymo. Aš noriu kreiptis į socialistų frakciją ir paklausti, ar jūs būsite Bulgarijos socialistų partijos lyderio įkaitais? Mes kalbame apie ksenofobišką nacionalistinių pažiūrų partiją, kuri atmeta Bulgarijos ateities viziją Europoje ir žiūri į ambasadorius ir investuotojus kaip į kolonizatorius, kuriuos reikia išvaryti iš šalies. Taigi aš turiu Jums klausimą. Net jeigu ir sulaukiama paramos, ar čia netaikomi dvigubi standartai? Aš esu įsitikinęs, kad socialistų partija pasisako už Europą ir tiki Europą, dėl to ir keliu šį klausimą. Ponas Gedės Salom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Dori e, pasitikė demokratiją, Europą Mes nesame turbūt didžiausia frakcija parlamente, bet esame viena iš didesnių partijų, mes giname demokratiją. Kartais ir EPP frakcija gina ir saugo partijas. Daulis klausia, ar mes nesame įkaitai. Mes nesame įkaitai. Mes esame čia, kad tarnautume demokratijai ir puoselėtume vertybės ir demokratinius principus. Pone Parna, Parvanova. Thank you very much, President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar kyla problema dėl to, kad aš moteris, ar kas čia dabar yra? Pone pirmininkė, pone Dori. Ar galėtumėte užsidėti ausines? Ačiū už šio klausimo iškelimą, nes tai yra nepaprastai svarbus klausimas su visa pagarba jums. Aš taip pat norėčiau jums priminti, kad būčiau labai laiminga, jeigu tokias pačias pastabas būčiau išgirdus iš jūsų prieš ketverius metus, kai Bulgarijos dukterinė partija buvo palaikyta tų pačių nacionalistinių partijų, bet aš dabar tikiuosi, kad jūs išmokote pamoką ir žinote, apie ką kalbate. Ačiū jums už tai, kad pasisakėte apie Bulgariją. Mielos kolegės, mėly kolegos, pagal darbo atvarkę turime balsuoti, e, tačiau suteiksiu frakcijų atstovams e, žodį, tada dabar ponia Harms. Mielas Jozefai Dauli, mielos kolegės, mėly kolegos. Manau, kad čia aplinkybė nėra nesvarbi, nebereikalo Jozefas Daulis iškėlė šį klausimą. Tačiau aš manau, kad mes Europos Sąjungoje turime nuogastauti ne tik dėl Bulgarijos ir demokratinių procesų ten, tačiau yra visa eilė valstybių narių, e, kuriuose mums vis sunkiau ginti Europos vertybės ir demokratiją. Kalbėjome apie Vengriją praėjusį mėnesį, o pakankamai neseniai kalbėjome apie Rumuniją. Liberalų frakcijos pozicija mus kiek nustebino. Kiek per vėlai mes pradėjome diskusijas apie Italiją. Ir galimai reikės kalbėti ir apie Graikiją ir tendencijas ten. Uh, Naudodamasi progą noriu pasakyti, kad aš manau, kad Tavarešo pranešimas dėl Vengrijos pateikia puikų priemonių katalogą, kuriomis mes, europietės ir europiečiai, galime naudotis siekdami ginti savo vertybės. Ir mes, ponios ir ponai, Mes turime išeiti iš šios situacijos, kad um, kartais kraujas yra daug tirštesnis nei vanduo toje pačioje partijos šeimoje ir tų juodų avių yra daugiau nei baltų ir e, naujas galimybės atveria tavarė. Herr Kollege Kohn-Bendit, ponas kolega konbenditai. Ponas kolega konbenditai. Aš pasmerkiu jūs už tokį išsireiškimą, kurio nereikėtų naudoti šiuose rūmose. Monsieur le Président, je crois que je croyais jusqu'à présent naïf. Pone pirmininkė, Dar visiškai neseniai aš naiviai maniau, kad e, Europos vertybė buvo paisyti pluralizmo ir skirtingų nuomonių, e, būtent to elektorato, kurį atstovaujame. O dabar matau, kad žmonės nori cenzuruoti tuos, kurie prašo politinio korektiškumo, tuos, kurie jiems meta iššūkį. Nemanau, kad tai yra demokratija. Vielen Dank. Labai ačiū, ponas ir ponai. Antradienį, gegužės 21 dieną, mes buvome informuoti apie tai, kad pateiktas projektas pagal 87 darbo tvarkos taisyklių straipsnį nebuvo pateiktas.